Europos komisijos nariai, politinių frakcijų lyderiai, Europos komisijos nariai, man didelė garbė ir privilegija vėl kreiptis į šį parlamentą. Kai sausio mėnesį čia stovėjau, baigiau savo pasisakymą sakydama, kad ekonominė krizė e, pateikė ES išbandymą. Tada mes tik tai ketiname perimti pirmininkavimą ir mūsų laukia iš tikrųjų precedentų neturinti ES krizė. Iššūkių dydis, situacijos sunkumas ehm, negalėjo būti nuvertinti. Tai pasakiau jau pradėdama savo pirmininkavimo laikotarpį. Ne tam, kad būtų mažesni lūkesčiai iš Danijos pirmininkavimo, bet veikiau tam, kad būtų aišku apie ką mes iš tikrųjų kalbame ir e, kas kabam plauko, kai ES mėgina išbristi iš krizės. Per praėjusius kelias mėnesius ES buvo priversta priimti kritinės svarbos sprendimų, kurie paklojo rytojaus ES pagrindus e, ateinančiam metam ir dešimtmečiam. Tai nėra lengva užduotis tokioje e, plačioje, sudėtingoje, įvairioje sąjungoje kaip mūsų, bet Europos lyderiai neturi niekada e, prarasti dėmesio tom e, problemam, kurios glūdi ES ir mūsų pagrindams. Kadangi e, iškilo pavojus visom viltim mūsų vaikų ateičiai. Ir reikia pripažinti, kad šis sunkmetis dar nepraėjo, mes ir dabar tebe turime prieš akis ne vieną sunkų iššūkį. Taigi E, baigsiu pasakymą e, pirmą vakarų Vokietijos kanclerio Konradodino žodžiais. E, jisai pasakė, kad jau iš pradžių vieninga Europa buvo keleto svajotojų idealas, vėliau tapo realybė daugeliui ir dabar mes turime tai išsaugoti. Tai tie žodžiai buvo, niekada turbūt nebuvo tokie aktualūs kaip dabar. ES mums iš tikrųjų yra būtinybė. Ir kaip Europos institucijų atstovai mes privalome ir mes e, jaučiame įpareigoti rasti sprendimų, kurie leistų sąjungą judėti į priekį. Tai yra mūsų įsipareigojimas savo piliečiams. Kai aš čia stovėjau sausio mėnesį, aš vėlgi išdžiai pareiškiau, kad aš širdies europietė. Per pasarosius šešerius mėnesius E, mano įsitikinimai, man tikėjimas Europos projektui tik tai pagilėjo. Aš giliu, aš tikiu mūsų institucijomis, mūsų bendradarbiavimu ir mūsų bendra atsakomybė. Jeigu siekiame užtikrinti solidarumą, augimą, klėstėjimą, e, mes turime to siekti drauge. Per bendrus sprendimus bendrom problemom. Ir to ir siekia mūsų e, pirmininkavimo aparatas E, tai yra užtikrinti augimą, e, klėstėjimą ir panašiai, ir visą tai padaryti drauge. Mes stengiamės įrodyti, kad ES vis dar veikia ir pajėgi duoti piliečiams laukiamą rezultatų. Ir <clears throat> mus įkvėpė žinomas pavyzdys. 1950 e, metais šis žmogus pasakė, Europa ne, nebus sukurta iš karto ar per vieną kažkokį tai planą prie to ves daugybė įvairių laimėjimų, kurie e, visi bus grindžiami vienu solidarumo aktu. Na ir iš tikrųjų Europos integracijos istorija parodė, kad čia žodžiai buvo visiškai teisingi. E, Šumano žodžiai, žodžiuose glūdi nepajudama tiesa. Europa kuriama nuo pat pamatų e, iš akmenukų, kurie vadinami solidarumu. Vieni akmenukai, viena plyta buvo didesnė už kitą, kita mažesnė, tačiau e, plyta po plytos akmo pakmens mes kūrėme šitą bendrą aparatą. Ir man tai yra mūsų sąjungos esmė. Ir tai mes mėginome padaryti patys. E, žingsnis po žingsnio dirbdami ir siekdami rezultatų augimai, finansinė atsakomybė, augimas finansinė atsakomybė, e, ekologiškesnė ekonomika, saugi Europa. Tokie buvo mūsų pagrindiniai pirmininkavimo prioritetai. Tačiau prioritetai be aiškių rezultatų, be abejo, tai yra tik tai tušti žodžiai. Ir aš tikiu, kad Europa, tiesą sakant, per pastarosius mėnesius sugebėjo parodyti rezultatų augimo ir e, užimtumo paktas, e, kuris buvo pritvirtintas taip praeitą savaitę, Compact e, e, yra vienas iš puikių pavyzdžių, viena iš puikių iliustracijų. Be abejo, jisai neišspręs visų problemų, bet tai yra žiburys tamsoje daugelio europiečių, kurie galbūt jau prarado viltį, kai Europą ištiko krizė. Tiem, kurie iškrito iš darbo rinkos, tie, kurie ne, nemato galimybių, tie, kurių perspektyvos e, niūrios, e, be kita ko tarp jų nemažai ir mūsų jaunų žmonių. E, mes mėginame jam nugrysti kelią į ateitį. Ir tai yra mūsų nuolatinių pastangų e, skatinti augimą ir naujas darbo vietas Europoje rezultatas. Bet be abejo, e, šis darbas čia nesibaigia. Mes turime būti budrus ir šį kompakt dokumentą turime dabar paversti realybę. Turime rasti būdų užtikrinti, kad valstybės narės komisija, Europos parlamentas visi kartu. Uh, uh, parengtumėm priemonės, kurios numatytos šiame dokumente. Turime situaciją, kada pirmas iki ES istorijoje negalime daryti prielaidos, kad e, ateities kartos e, turės dar daugiau galimybių, dar daugiau e, gerybių negu mes. Ir be abejo, tai užkrauna didžiulę atsakomybę dėl mūsų piliečių ir mūsų verslo ateities. Toks vėlgi buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Leiskite pabrėžti keletą pagrindinių rezultatų, kuriuos pasiekėme savo pirmininkavimo laikotarpio. Pirmiausia, kalbant apie dinamiškesnę Europą, e, pirmininkaudama Danija e, reikalavo įdėkti griežtų priemonių švietimo, infrastruktūros ir vienos bendros rinkos rytyje ir mes tai padarėme tam, kad būtų paskantas augimas ir kad e, pradėtų atsigauti darbo rinkos. Man įtin džiugu pabrėžti, jog pavyko pasiekti Europos taryboje E, istorinį kompromisą dėl patentų reformos po daugiau kaip 30 metų darybų. E, tai reikštų, kad verslas ko gero galės drastiškai sutaupyti e, sąnaudas ir šitos santaupas leis kurti naujas darbo vietas. Galbūt visų kompromiso detalių dar nėra ir Galbūt ne viską kažkart pamatysime, tačiau mes galime iš tikrųjų dirbti drauge visi kaip e, bendrai įstatymus kuriančios institucijos e, tam, kad gal galia patintų reforma Europoje būtų gyvendinta ir tai prisidėtų prie bendrovių augimo. Toliau. Uh, uh, telekomunikacijų srityje buvo primtas reglamentas, kuris leis ženkliai sumažinti telefoninių pokalbių kainas, ryšių kainas. Ir tai vėlgi prisidės prie augimo. Dar vienas svarbus rezultatas buvo Europos standartizavimo sistema. Vėlgi tai leis modernizuoti vieną bendrą rinką. Maža to, pasiekėme sutarimų dėl socialinio verslumo ir rizikos kapitalo fondų. Tai irgi leis Europos e, verslininkams, Europos verslo bendrovėms e, gauti naujų lėšų, kas turėtų būti svarbus žingsnis toliau kuriant augimą ES. Mes žinome, kad e, viena bendra rinka yra vienas iš didžiausių ES laimėjimų ir Tam, kad būtų išnaudotas visas potencialas, mes turime ir toliau e, modernizuoti, reformuoti šią rinką. Antras svarbus mūsų pirmikavimo tikslas buvo e, sukurti atsakingesnį Europą. Fiskalinės konsolidacijos būtinybė, didesnė biudžeto disciplina buvo būtinas prieldas, jeigu mes norime apsisaugoti nuo ateities finansinių krizių. Mes taip pat ėmėmės svarbių žingsnių e, savo pirmikavimo laikotarpiu šioje srityje. E, buvo sutarta dėl dvigubo e, e, priemonių paketo ir e, tai prisidės prie e, griežtesnės fiskalinės politikos, kuri buvo numatyta eurozonoje. Ir e, tokiu būdu tikimės, kad e, bus išvengta e, netvaraus įsiskolinimo atveju. Taip pat e, tikimės, kad E, pirmininkant Kiprui Europos parlamentas ir Europos taryba greitai susitar šios rytyje toliau. E, taip pat dėl kapitalo reikalavimų e, buvo primta svarbių žingsnių. Dar praeitą mėnesį buvo sutarta dėl reikalavimų Europos bankams ir šita direktyva leis vėlgi sumažinti naujos finansinės krizės pavojų, kad nepasikartotų 2002 metų istorija. Maža to, mes daug dirbame siekdami, kad e, valstybės narės įpareigotų vykti gilias e, struktūrinės reformas. E, pirmo Europos semestro suplanuoti darbai yra ryštingas žingsnis, vėlgi kuriant tokią atsakingesnę Europą. Visi šie rezultatai leis sustiprinti pasitikėjimą Europos finansų sistema. Ir aš neturiu, aš nebejoju, kad priežiūros priemonės leis pareikalauti daugiau politinės atsakomybės ir didesnės biudžetinės disciplinos. Galų gale intensyviai dirbame, e, siekdami su, supaprastinti ir paspartintą tvarką priimti e, būsimą Europos biudžetą tam, kad jis irgi prisidėtų prie ekonomikos augimo. Na ir čia vėlgi noriu labai padėkoti Europos parlamentui už konstruktyvų bendradarbiavimą šiame procese su taryba. E, Mes esame tvirtai įstikinę, kad mums reikia daugiau fondų nukreipti į e, augimą kuriančias sritis, tokias kaip e, švietimas, e, mokslas, energetinis efektyvumas, žaliosios technologijos. Būtent tai būtų išeitis ES. Priemonės, kurios turėtų įkvėpti darbo vietų kūrimą, didesnį užimtumą. Visą tai buvo mūsų na, tiesiog pagrindinė tema. Ir Aš džiaugiuosi, kad e, praeitą savaitę Europą e, patvirtino e, šios prioritetus. Kaip jūs žinote, perimas prie žaliosios ekonomikos yra vien svarbiausių Danijos pirmininkavimo prioritetų. Ir aš šiltai sveikinu bendrą sutarimą pasiektą dėl energetinio efektyvumo direktyvos. E, Tai buvo irgi labai svarbi atžyma, mes, kurią mes tikėjomės pasiekti. E, čia irgi prireikė daug kantrybės, e, sunkaus darbo, pastangų ir todėl norėčiau labai padėkoti visiems, kurie dalyvavo ir prisidėjo prie to, kad pasiekėme šią svarbę atžymą. Be jūsų indėlio, be jūsų pagalbos mes to nebūtume padarę. Ši direktyva yra labai svarbi mums siekiant pasiekti du susijusius tarpusavėje e, tikslus, kurie leistų paversti Europą konkurencingą, e, mažai e, anglės dioksido išskiriančią energetiką ir kartu užtikrintų energetinį saugumą. Ši direktyva be kita ko sukurs šimtus tūkstančių naujų darbo vietų Europoje ir taip pat mes be abejo stengsimės pas, pasiekti, kad priartėtumėm kuo arčiau prie užsibrieštų tikslų 2010 e, metam e, energijos taupimo srityse. srityje. E, tai yra puikus pasiekimas. Aš taip pat noriu padėkoti už atsidavimą, už ambicingumą ir už uh, polinkį kompromisus, kurį pademonstravo Europos parlamentas, e, judant link e, žaliojo perinamojo laikotarpio. Jūsų nultinis e, dalyvavimas ir pasišventimas kurti žalesnį, ekologiškesnį ekonomiką atspindės ir ateities metus. <clears throat> ir mes judame iš tikrųjų prie dinamiškesnės, labiau atsakingos, geresnės Europos, kuri to pačiu bus ir saugesnė Europa. Pirmininkaudama Danija pasiekė šioje srityje nemažai apčiopimo rezultatų. Pavyzdžiui, Serbijai buvo steigtas kandidatės e, statusas, e, taip pat Jotkalnyje gavo e, galimybę pradėti darybas ir tai prisidės prie Vakarų Balkanų regiono stabilizavimo. Mes taip pat pasiekime sutikimą dėl prieglapščio paketo, kas turėtų užtikrinti veiksmingesnės, daugiau teisų užtikrinančias prieglapščio steikimo procedūras valstybėse narėse. Gerbiami pana ir ponios, draugė su Europos parlamentu ir komisija mums pavyko užbaigti nemažai svarbių reikalų. Ir šiandieną man džiugu pasakyti, kad e, tų svarbių sutarimų pasiekėme tik tai todėl, kad jūs visi konstruktyviai bendradarbiavote. Tai yra jūs, Europos parlamentas, Europos komisija ir be abejo valstybės narės bei taryba. E, Mano akimis, e, Danijos pirmininkavimo laikotarpio laimėjimai yra taip pat ir Europos parlamento laimėjimai. Visi mes suvaidiname savo vaidmenį, įgyvendindami, atskleisdami tą didžiulį potencialą, kuris glūdi bendrijų metode. Be abejo, mūsų atsakomybės rytis kitokios, e, mūsų vaidmuo skiriasi, kai kuriais atvejais netgi mes giname skirtingus interesus. Taryba ir Europos parlamentas be abejo ne visada laikysis tų pačių pozicijų. Karštos diskusijos dėl šiandieno vertinimo mechanizmo teisinio pagrindo iš tikrųjų yra vienas iš tokių pavyzdžių. Bet mane labai padrasino tas faktas, kad mūsų darybos per pastaros šešis mėnesius e, pasižymėjo lankstumu, noru ieškoti bendro pagrindo, bendrų pozicijų ir galbūt svarbiausia, e, jog visi buvome pasirengę e, pirmiausiai reaguoti į piliečių poreikius ir lūkesčius Na ir tokiu būdu vėlgi plyta po plytos akmo pakmens e, kūrėme e, tolesnę Europos ateitį ir tai atspindi europinę dvasę. Na ir dabar iš tikrųjų, e, kurdami šitos naujus paktus, kurie užtikrins Europos klėstėjimą ir augimą, mes visi dirbame šviel ir man Tai yra būtent ta didžioji vertė, kuri e, glūdė ES mechanizme, kuri, kuri daro mūsų, sakės, unikaliais, kuri daro unikalų mūsų socialinį modelį. E, per daugelį metų mūsų pavyzdys buvo labai sėkmingas ir turėtumėm išsaugoti visas šias vertybės taip pat ir ateityje. E, padėti Europai perlipti šią krizę nereiškia atsisakyti jos socialinio modelio. Priešingai, kalbame apie priešingus dalykus. Mes turime uh, padėti valstybėms išbristi iš krizės, nepažeidžiant jų pagrindinių vertybių, tai yra solidarumo, saugumo ir lygių galimybių visiems. Sunkus sprendimai, kuriuos mes priemė šiandien arba rytoj, neturėtų reikšti kažkokio tai nutolimo nuo solidarumo. Priešingai mes darome visą tai tam, kad apsaugotumėm savo gyvenseną, savo europinį socialinį modelį, savo vertybės. Ir mes ir toliau taip elgsimės. Vienintelis būdas į priekį yra daryti tai tvirtai ir glaudžiai bendradarbiaujant mums visiems. E, mūsų reakcija į iškilusius e, naujus iššūkius, naujus sunkumus yra e, fazė daugiau Europos, o ne mažiau. Ir to laikėsi, Europos, to laikėsi Danija per visą savo pirmininkavimo laikotarpį. Ačiū. Vielen Dank, Frau Tonning-Schmidt. Das Wort hat jetzt eben. Labai ačiū, ponė Todings Šmit. Pirmininkas Baroso nuo komisijos. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama premjerė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Danijos ministrai pirmininkiai Torning e, Šmit, ministrui Lamingui už labai dinamišką pirmininkavimą. Pirmininkančios valstybės programa buvo pavadinta Dirbantį Europą. Ir iš tiesų tikrai galima pasakyti, kad jūs buvote dirbantį pirmininkaujantį valstybę, siekite užtikrinti stabilumą Europoje šiais sunkiais laikais. Ypač norėčiau padėkoti ministrai pirmininkiai už um, asmeninį įsipareigomą vykdyti augimo ir žalėje darbo atvarkę. Jūsų šalis, Danija, yra kvėpimo šaltinis daugeliu Europoje ir visame pasaulyje. Šio darbo rezultatai didelė dalim atsispindi vadovų tarybos išvadose. Ten apriepta didelė dalis ES vykdomų darbų. Kadangi vadovų taryboje daug kas jau buvo aptarta. Šioje kalboje pažymėsiu tik tai kelius konkrečius dalykus. Pradėsiu nuo ekonomikos. Praktiškai baigtas antras Europos semestro etapas. Labai daug dirbama su komisijos pasiūlymu dėl konkrečiom šalim skirtų rekomendacijų formuojasi bendras sutarimas, žinoma, to darbo negalima atskirti nuo mūsų darbo tvarkės skirtos ekonominiam augimui. E, kaip komisija yra aiškiai pasakiusi, augimą galima pasiekti tik tai derinant griežtas reformas ir tikslinės investicijas. Dabar patvirtintas susitarimas dėl ekonominio augimo ir ten tai pripažįstama yra ir uh, iš tiesų tuo grindžiamas kelias uh, ryštingiems veiksmams, e, skirtiems augimui. Sveikinčiau tai, e, kai buvo tvarkytasi su tokiais e, klausimais kaip investicijos infrastruktūros biurų, džiugu, kad susitarėme dėl galutinio komisijos pasiūlymo. Pas Vertinu pastangas pasiekti sutarimo dėl vadinamo dviejų dokumentų paketų, tai yra centrinis elementas ES e, ligmens pastangose stiprinti biudžeto e, priežiūrą ir e, tai būtų pirmasis etapas siekęs įgyvendinti finansinės drausmės susitarimą, todėl sveikinu bendrą tarybos požiūrį ir tikiuosi, kad pirmininkaujant Kiprui Europos parlamente bus galima sutarti iki šių metų pabaigos. Būtų galima pasiekti sutarimo dėl visų pasidalimų dėl išvestinių finansinių priemonių ir dėl vienos bendros Europos mokėjimo erdvės. Bendrai paėmus darome didelę pažangą su uh, banko kapitalo reikalavimo direktyva, e, kitais pasiūlymais. Ir nors dėje komisijos pasiūlymas dėl e, finansinių sandorių mokesčių nesusilaukė valstybių narių pritarimo, sveikinu sprendimą pradėti dėrybas ir vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą su valstybėm narėm, kurios norėtų prisijungti prie iniciatyvos. Tai labai svarbus poslinkiai ir vėlgi pastarysiais mėnesiais, savaitėmis matėme ir Junktinėse valstijose Europoje, skaitant kai kurias didžiausias bankinės institucijas, kad, e, kad praktik, praktika lėmusi finansų e, krizė dar nėra e, išnaikinta. Rinkų manipulacija, rizikos ėmimasis, visa tai turi būti sustabdyta visam laikui ir e, iš tiesų sektorius turi gražinti visuomeniai derančią dalę. Gerbiamas pirmininkė, premjerė, gerbėmieji, parlamento nariai. Dėl sunkių direktyvų, dėl direktyvos dėl energetinio efektyvumo ir bendras sutarimas teisėkurininkų bus labai uh, rimtas žingsnis siekiant sutaupyti iki 20-20 procentų. Ir komisijos vertinimais e, tai leistų sutaupyti du trečdalius, tai kai numatė komisija e, pradinėme savo pasiūlyme. Taigi, siekiant pasiekti 20 metų tikslų, reikės dar padirbėti. E, sveikinu susitarimą dėl tarptinklinio ryšio 3 reglamento. Tai duos daug naudos visuomeniai reglamentas įsigaliojo nuo Liepos 1 ir ribodami įkainius saugome vartotojus ir tuo pačiu prisidedame prie bendros skaitinės rinkos kūrimo. Sveikinu sustarimą dėl reformos, dėl standartizacijos sistemos, tai uh, leis taikyti veiksmingesnius standartus ES bendras požiūris pasiektas taryboje dėl rizikos kapitalo, e, dėl alternatyvių ginčių e, sprendimų, tai būtų geras e, pagrindas pasiekti bendro susitarimo Europos parlamente dėl e, profesinių kvalifikacijų, būtų galima pasiekti daugiau pažangos, bet darbas e, tęsia, žinoma, reikėtų e, pažymėti diskusijas dėl europinio patento, dėl to jau diskutuojama dešimtmečiais ir dalyvaujančios valstybės narės pasiekė kompromiso. Deja, susitarimas pasiektas išbraukus svarbius e, bendrijos elementus iš pradinio komisijos pasiūlymo, nors e, vertiname pirmininkaujančios Danijos didžiulės pastangas e, dirbant šią temą. Dėkojame Jums už tai. Vis dėlto komisija susilaiko nuo pozicijos pareiškimo ir tai labai aiškiai pasakiau valstybių vyriausybių vadovams e, vadovų e, taryboje. Mes esame pasirengę dirbti su kitomis institucijomis šio klausimu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, e, praeito semestro centrinė tema buvo daugiametė finansinė programa, vadovo taryba mano, kad pirmkaujančios Danijos parengta dėrybų e, dėžutė yra pagrindas dėrėtis toliau, pirmininkaujant Kiprui siekiant pasiekti sutarimo iki 12 metų pabaigos. Gerbėjim parlamento nariai ir čia vėl norėčiau pakartoti, kad komisija labai gerai e, supranta ir e, gerbs visų institucijų institucinės prerogatyvas. Beje, e, pati komisija labai griežtai reikalavo laikytis to požiūrio, besirengiant vadovų tarybai ir tvirtinant vadovų tarybos išvadas. Diskusijos dėl daugiametės finansinės e, programos pereis dabar į lemiamą etapą, vis dėlto dar trūksta e, kai kurių elementų ar kai kas nėra kai kuriuose sritise dar labai tinkamai e, atsakyta. Mes vertiname iki šiol nuveiktą didžiulį darbą, tačiau komisija ir toliau gins savo pasiūlymus ir pradės pirmininkauti kitai valstybei nariai. Manau, kad dabar yra aiškiau, kad ES biudžetas yra svarbus mechanizmas per investicijas siekiant e, tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Tikiuosi, kad sustarsime dėl naujo finansinio reglamento. Norėčiau padėkoti atitinkamiems Europos parlamento nariams, tarybos atstovams dirbusiems glaudžiai su komisija. E, žinau, kad vyko nelengvas dėrybų e, procesas, tačiau susitarus dėl reglamento bus galima gyventi visas sektorinės programas numatytas finansinėje programoje. Todėl tikiuosi, kad per daugiametę finansinę programą, kad Europos parlamentas ir, e, ir, ir taryba, remiant komisiją, tikiuosi, kad pavyks susitarti e, dėl to iki metų pabaigos ir ES turės tvirtą biudžetą ateinančių dešimtmečių bus galima siekti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir ES parodės, kad gali priimti sprendimus sunkiais laikais gerbiamas e, pirmininkė, gerbiami nariai. E, bendrai paėmus stebime neblogą pažangą, konkrečiai kalbant apie, apie Dublinas 2 reglamentą, prieimimo e, sąlygas, dėrybos pasistumėjo kalbant apie prieglapšio reglamentą, e, vyksta vizų režimo reformos, vis dėlto to negalima pasakyti apie vieną svarbę temą, tai konkrečiai būtų teisinės pagrindas Šengino vertinimo mechanizmo. Visi suprantame, kiek jautru šitie klausimai. Uh, Ir e, kalbant apie sprendimus, tai mes norime sprendimų, kurie veiktų. Ir e, su parlamentu susitarėme, kad reikia šengino vertinimo mechanizmo e, kuriame būtų stipriau europinė dimensija. Esame įstikinę, kad tarp vyriausybinės kolegiškas peržiūros modelis neveikia 11 kovą vadovus, vadovų taryba apie tai kalbėjo, kad pridėtinė vertė čia bus labai ribota. Kaip sakiau anksčiau, komisija negali e, pritarti, kad tai būtų galutinis rezultatas ir toliau sieksime geresnio sprendimo. Pirmininkė, premjerė, gerbiami nariai, pabaigai norėčiau tarti žodį apie išorinę dimensiją. Tai visuomet reikia e, sieti su bendresniu požiūriu ES vaidmenį pasaulyje. Turėtumėm uh, prisiminti Rio plus sprendimus ir tos tvariai plėtrai, nors mūsų užmojai nebuvo visiškai um, pasiekti, ES buvo konstruktyvi vis, visų dėrybų metu, mūsų pozicijos reikšmingai prisidėjo prie diskusijų, ypač norėčiau pasveikinti puikų bendradarbiavimą tarp komisijos ir pirmininkaujančios e, Danijos e, tarybos e, ir visi dalyvavome Rio Plus konferencijoje ir galiu pasakyti, kad be Europos lyderystės konferencijoje nebūtų pasiekta tai, kas mano supratimu yra reikšmingas rezultatas. Žalusis, žalėsis augimas dabar yra oficialiai pripažintas tarptautinėje bendruomenėje kaip nedalomo mūsų tvarios plėtros darbo tvarkės dalis. Gerbiamas pirmininkė, premjerė, gerbiami nariai per pastarąjį pusmetį pasiekta reikšmingų rezultatų. Pirmininką Danijai dėkoju už puikų bendradarbiavimą, tačiau mes gerai e, suvokėme, kokia sudėdinga situacija, kiek dar daug reikia padaryti per likusi e, laiką. Ir e, todėl visos institucijos turi siekti išspręsti bendrus mūsų iššūkius. Dėkui uždėmesi. Vielen Dank, Herr kommissionspräsident! das wort hat jetzt im namen der europäischen volkspartei dabar žodis ponui karinš nuo epp. Pirmininkė, ministrė pirmininkė, komisarė, krizės sąlygomis e, svarbiausia yra sutelkti visų mūsų jėgas, kad tą krizę galėtumėm nugalėti, o visus kitus aspektus kažkaip paliekame nuošalyje. Tačiau, kaip žinome, per keletą šešerių, per, per, per pastarosius šešerius mėnesius ir ne tik tada, didžiausias e, spaudimas ir pagrindinė spaudos tema buvo finansinė krizė. Danija stengiasi e, spręsti tuos klausimus ir tik tuos klausimus, o kiti klausimai buvo tiesiog užmesti bet jie nekiek nemažiau svarbus mums yra, tačiau reikėtų pasakyti, kad Danija buvo labai drasi, ji galėjo susitelkti ties pačiomis svarbiausiamis problemomis, o taip pat ieškoti sprendimų atsakymų ir į kitus klausimus. E, kitų aspektų, kuriuos palėtė e, komisijos pirmininkas, aš neliesiu, aš norėčiau pabrėžti energetikos klausimus. Kai kalbame apie ateitį, tai žinome, kad labai svarbu sukurti bendrą energetinę politiką, kad būtų užtikrintas saugus apsirūpinimas energija, kad energija būtų e, švaresnė, žalesnė ir kad sumažėtų mūsų eksportuojamos energijos dalis. Danija dirbo ieškodama sprendimų uh, energetikos rytyje, o e, taip pat ieškodama e, atsakymų tuos klausimus, dėl kuriuos balsuosime gruodį, dėl energetinių išteklių importo iš trečiųjų valstybių Danija susitinka su dideliu pasipriešinimu iš kitų valstybių narių pusės, nes jos nenorėjo tokių teisės aktų patvirtinti. Dėka to, kad pirmininkavo Danija, mums pavyko pasiekti kompromisinį sprendimą, dėl kurio parlamentas balsuos gruodį. Aš manau, kad tai bus tikrai didelis žingsnis į priekį, kuriant bendrą energetikos politiką. Dėkui Danijos. Danijai už pirmininkavimą, kuris susitelkė ne tik tais krizės klausimams spręsti, bet ir kitiems klausimams. Labai ačiū. Ponas Svoboda, pirmininkė, ponė premjerė, labai ačiū už pirmininkavimą. Ačiū už tą ilgą sąrašą, kurį perskaitėte šiandieną, to, kas buvo padaryta Danijos pirmininkavimo metu. Iš tiesų sąrašas daro įspūdį. Danijos pirmininkavimo metu turėjome dirbti e, spręsdami ekonominės krizės keliamus iššūkius. Ir po paskutinio viršūnio susitikimo, tuo galiu tik pasidžiaugti, mes galėjome dabar augimo link žengti keletą nemažų žingsnių. Tai yra labai svarbu. Be to, tarybos veikla, e, Europos patentas. Taip iš tiesų, metų metus parlamentas kovoja dėl Europos patento. Mes jau nekartą turėjome progos pamatyti, kodėl e, kai kurios valstybės narės priešinasi E, ir e, šiaip teisės aktas buvo puikus, bet valstybėms narėms, kai kurioms pavyko tą teisės aktą su, su, suprastinti. Sakykime, e, Junktinė karalystė nuolatos kaišiojo pagalius mums į ratus, o dabar patentų taryboje paprašė trijų vietų. Viena vertus į vieną pusę traukė vežimą, paskui, paskui visai kitą patraukė, biudžeto klausimų irgi lygiai tas pats. E, laimiai tiek jūs, tiek mes, tiek jums, tiek mums pavyko viską išgelbėti. Europos e, vadovų taryba turi rūpintis tuo, kuo turi rūpintis, jie neturi e, kištis į teisės aktų detalės. Tai yra tarybos ir parlamento prerogatyva, galų gale reikia sudėlioti visus taškus ant į. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti - energetinio efektyvumo direktyva. Tai nėra paprasta direktyva. Tai yra vizija, kaip ko mes turime siekti ateityje. E, ponui Turmės Tomson mes labai dėkingi. Mes ir jūs kovojame kartu. Mes norime e, padaryti kažką tai geresnio, bet kai kurios šalys tam priešinasi ir milžiniškų žingsnių progreso link žengti negalime. Tačiau šiaip ar taip norėčiau patikrinti, kad mes tam energetiniam e, perėjimui būsime pasiruošę, mes sukursime tikrai sukursime e, tuos e, tūkstančius darbo vietų. Darbo, vietų. Mm, darbo vietos niekur nedings. Jeigu mums pavyks ekonomiką padaryti žalesnę, pasiekti didesnį e, energetinį efektyvumą. Europa gyvens geriau, ta krizė spręsis ir darbo vietos bus kūriamos. Taigi žingsnis didelis į priekį ir tos šalis, kurios dar nesupranta, galų galę supras, kad ateityje reikia laikytis tam tikrų privalomų nuostatų. O pabaigai, ponė premjerė, pasakysiu štai ką. Norėčiau Jūs pasveikinti, padarius tokį pasirinkimą. E, pono Baneno dėka mes galėjome labai e, smarkiai pasistumėti į priekį, tad labai ačiū jam. E, jūs e, galėjote dirbti Europos labui, nepamirždami ir savo šalies interesų. Ir jeigu pavyko Danijos pirmininkavimo projektas, tai didelė dalimi jūsų dėka. Ačiū ponui Svoboda. Nuo Aldė pasisakys ponas Lamsdorf. Ačiū pirmininkė, ponė premjerė, ponė Baroso. Europos namai statomi iš solidarumo plytų, tačiau tam, kad jie būtų pastatyti, dar reikalingi ir stiprus pamatai. Būtent to mes ir laikomės keletą pastarųjų mėnesių, stengiamės apjungti solidarumą ir stiprius pamatus. Norėčiau daugiau e, pakalbėti apie tuos pamatus, kadangi valstybėse narėse dabar yra e, e, krizė ir parlamentas bei kitos institucijos turi žengti drąsius žingsnius į priekį. Tačiau tie sprendimai, kurie buvo priimti per pastaruosius, e, pastarojo taryboje mums kelia bejonių. Iš struktūrinių fondų turi ateiti 50 milijardų, bet e, neaišku, kaip to pasiekti. Nežinau, ar iš tiesų tie sprendimai yra realūs ir ar galime pasiekti tokiu būdu piliečių pasitikėjimo. Taip iš tiesų mes norime, kad būtų augimas, norime, kad būtų Europos, parlam, e, Europos e, patentas, o tai, ką taryba nusprendė, iš tiesų absurdiška. Viena vieta. E, būstinėje Paryžiuje, Münchenė. 126.6 straipsnis iš sutarties. Aš maniau, kad turime e, tam tikrą, tam turime instituciją, bet tai kaip čia dabar taryba įsivaizduoja viską įvairios vietos skirstomos ir organizacijoms iš tiesų sunkiai parlamente viskas išaiškinama taip, kad mes jūsų neparemsime, o šiaip tai e, remsime jūs daugeliu klausimų. Šengeno nepaminėjau, tai yra e, vienas iš išskirtiniausių jūsų pirmininkavimo aspektų, tačiau galų gale e, matome, kad teigiamų dalykų yra e, daugiau. Ir Kosovo klausimas teigiamai, konben, ponas Konbendit, ponė pirmininkė. Įsivaizduokime, kad e, komisijos pirmininkas po šešių mėnesių vieną gražią dieną ateina ir žinote, kad jūs visi puikiai žinote, ką mes padarėme. Mes padarėme daug, tai iš tikra tiesa. Energetikos srityje mes padarėme daug, tačiau dabar mes norime jums pasakyti, kas mus blokavo tuose darbuose, kas mus stabdė, nes problema yra ta, kad ne, ne tai, kad jūs turite kažkokį tai projektą, o tai, kad nelabai suprantame, kodėl to projekto negalėjome įgyvendinti. Jūs kalbėjote apie direktyvą dėl energetinio efektyvumo. Nemeluokime patys savo. Dvi šalis blokavo visą reikalą. Pono Lamsdorf kolegos, uh, E, ponas e, Vokietijos ministras ir Lenkija. Taigi reikia apie tai diskutuoti. Galų gale reikia pasakyti, kaip tą Europą atblokuoti. Nevaidinkime e, pasakydami vieni kitiems taip, viskas labai gerai, gerai padirbėjome ir panašiai. Žinote, kad tie sprendimai, kuriuos mes priimame, ne tokie sprendimai, kuriuos reikėtų priimti. Direktyva dėl energetikos yra geras dalykas, tačiau žinome, kad jinai nėra pakankama. Tai ne dėl to, kad jūs kažką tai blogai darote, tai dėl to, kad Europa prastai funkcionuoja. Dėl patentų tikrai, kas padaryta absurdiška, reikia, kad galų gale viešoji nuomonė suprastų. Nes problema ne ta, ką mes čia kalbame. Problema yra ta, ką gali iš tų šnekų suprasti visuomenė. Kai, žinote, e, kai matote, kad pono Kamerono prieštaravimai įvairūs, e, e, kur, kad trukdome Europai vystytis e, ir kad reikia galų gale, kad europiečiai suprastų, apie ką jie eina kalba, kad ir kalbant apie e, patentus. Sakykime, Šengeno pavyzdys yra akivaizdus pavyzdys. Jeigu dabar vėl e, nacionalinės e, valstybės pres sienas atidaryti ar uždaryti, tai bus Europos pabaiga. E, Visi ministrai yra už tai atsakingi. Taigi pasakykime, kas kaltas, įvardinkime, e, kad visi žinotų, kam dėkoti, kabutėse. Apie sebį ir juotkalnie buvo kalbėta, bet buvo vėlgi pamiršta Sarajevas, Bosnija pamiršta. Šiandieną vienintelė šalis, kuri neturi europinių perspektyvų, yra ta šalis, kuri buvo Balkano nacionalizmo auka. E, tai yra Bosnija. E, kai kalbama apie Bosniją, apie Serbiją, e, kol nerasime sprendimo dėl Serbijos, tai aš manau, e, kad e, nusiraminti iki galo negalėsiu. Labai ačiū. Ponas Kalanan, Europos konservatorių. Ačiū, ponia pirmininkė. E, šitą noriu pasakyti du dalykus. Visų pirma, noriu palinkėti e, generaliniam sekretoriui gražaus gimtadienio. Aš esu tikras, kad jisai iš tikrųjų na, puikiai pradėjo savo gimtadienį klausydamas mūsų diskusijų šiame kambaryje. E, toliau Norėčiau taip pat padėkoti pirmininkaičiai Danijai, e, jos pareigūnams, ministrams ir visiems tiems, su kuriais teko bendradarbiauti per pastarusius šešis mėnesius. Be abejo, e, būdama socialistė, o aš pats esu konservatorius, be abejo, mes, e, ponė premjerė, nesutarėme įvairiais klausimais, tačiau noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų ES per pasrašius mėnesius labai pravertė Danijos pragmatiškumas ir racionalumas. Taip pat jums reikėtų, e, jūs reikėtų pasveikinti kad galų galia pavyko palaidoti finansinių operacijų apmokestinimo iniciatyvą, kuri būtų iš tikrųjų atnešta daugybę žalos. Jūsų administracijai taip pat reikėtų padėkoti už tai, kad jūs atsakėte iš naujo pradėti darybas dėl nešių darbuotojų direktyvos, kas būtų irgi e, atnešę daug naujų išlaidų verslui ir taip pat užkite kelią daug jaunų moterų rasti darbo vietas. Na ir Taip pat dėkoju, kad jūs galų gale e, prisidėjote prie e, Europos mokėtojų klubo ir e, šiek tiek apribojate europinius mokėjimus. Na ir jeigu jūs kad nors sugrįžtumėte šį parlamentą, aš manau, kad daugelį galėtumėte išmokyti, kaip iš tikrųjų reikia pasidalinti įgaliojimais. Kalbant apie šiandienų vertinimo mechanizmą, aš turiu pasakyti, kad man jūs atrodė simpatiška, kadangi galų gale. E, taryba vienbalsiai patvirtino e, teisinio pagrindo pakeitimą e, ir daugelis, e, da, daugelis apibūdino tarybą kaip EPP e, delegato EPP lyderių klubą. Taigi iš tikrųjų vargu ar vertėtų kaltinti vien tik tos, tai kas pranešė apie sprendimą. Na ir šiaip reikėtų e, padėkoti ponui Vaimen, kitiem jūsų nariams e, už jų tylų darbą, pavyzdžiui, jūsų kai kurie kaip net atstovai. Iš tikrųjų čia sėdėjo ir klausėsi visos tos kritikos, kuris vylėsi ant jūsų galvų ir aš manau, kad jis puikiai sudaro savo darbą. E, šiaip jau, pirmininkė, noriu pasakyti, kad jūs pirmininkavim metu iš tikrųjų veikite kaip sąžininkas tarpininkas ir e, dėl to aš galiu tikrai pasakyti komplimentą, kad jūs tikrai puikiai padirbėjote, puikiai atlikote savo darbą ir jūs galiu pasveikinti su to. Ačiū, ponė Kelnanai. Toliau, ponė Sundargar, Gui vardu. Ačiū pirmininkė. Praeitais metais pirmininkantį Daniją savo programoje pateikė pažadą. Aš cituoju. Augim, augimo sugražinimas ir didesnis užimtumas Europoje e, turi būti užtikrinti tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi dabar metas vertinti rezultatus. Aš turiu pasakyti, kad bent jau trumpalaikė perspektyvoje tikrai šio pažado nepavyko įgyvendinti. Veikia priešingai. Vakar mes gavome naujus statistinius duomenis apie nedarbo lygį ir tai yra katastrofa. Niekada Europos istorijoje tiek daug žmonių nebuvo be darbo. Ši nelaimė, ši katastrofa yra iš dalies sąlygota e, tam tikrų europinių, ne, nepilnų europinių sprendimų, kuriuos palaikė Danija. Na, Pažvelkime, kad ir į Airiją. Dėl e, fiskalinio e, kompakto, dabar per ateities metus jiems teks labai žiauriai karpyti savo biudžetą. Taip žiauriai, kad e, e, praktiškai bus nuriešta maždaug du trešdalį viso švietimo sektoriaus. Augimo paktas, kurį patvirtino vadovų taryba penktadienį, E, nėra pilnai kompensuojanti priemonė. Tai tik tai savotiškas, na, vitaminas e, rimtai sergančiam ligoniui. Dabar taryba priema užimtumo planą, kuriame nėra nurodyta jokių aiškių rodiklių, jokių tikslų, kiek reikėtų mažinti nedarbo lygį. Tai iš tikrųjų yra neprimtina. Kai aš kalbėjau, kaip pasisakiau, Danijos pirmininkavimo pradžioje, sakiau, kad piliečiams nebereikia daugiau e, Europos numatytų apkarpimų ir apribojimų, jiems reikia daugiau darbo vietų, kurios prisidėtų prie mūsų gerovės kūrimo. E, dabar galiu pasakyti, kad Danija turi e, įrodyti, ar tai buvo, ir sakiau, kad Danija turės įrodyti, ar, ar tai bus dalis problemos ar dalis sprendimo. Deja, dabar galiu pabaigai konstatuoti, kad Danija nebuvo sprendimo dalis. Kągi, toliau FT grupės vardu panas Mesešmit. Pone Helentorn Schmidt, jum pavyko. Niekas anksčiau nebuvo tiek išduotas, parduotas ir e, tiek e, viską padaręs. Jūs e, atsikratėte sienų kontrolės, jūs patvirtinote įvairius finansinius stabilumo paktus. Jūs pasakėte viską, kas, ką, ką bylojo neišrinktas elitas. Vakar jūs uh, atmetėte ant e, žemės e, tą Europos patentų idėja. Vėlgi aš tikiuosi, kad tai bus puikus mechanizmas, tačiau pas, e, skambės kaip opera, tačiau iš tikrųjų išėjo muilo opera. E, na, iš tikrųjų, Europa dabar jau nebėra tas Titanikas, kuris atėjo prie Eisbergo. Europa yra jau dabar Titanikas Atlanto vandeninų dugne. E, E, nemažai valstybių laukia, kad jas išgelbės, tačiau jūs to nepadarėte, nes nežinote, kaip tai padaryti. E, tiesą sakant, Europos ekonomika po jūsų tebeliko grįvėsiuose. Ir e, aš galiu pasakyti taip aiškiai, kad net ir jūs suprastumėte gėdą. Iš tikrųjų, net ir jūsų prancūzų draugai socialistai neliko labai kvepti jūsų pasirodymą. Tačiau e, be abejo, suprantu, kad tai nebuvo įprastinis pirmininkavimo laikotarpis. Tai buvo be ne ilgiausias darbo interviu. E, ilgos pastangos rasti naują darbo vietą, kadangi jūsų pakartotinai Danijoje nebešrinks premjerė. Ir aš esu tikras, kad jūs be abejo turite ambicijų tapti naują komisijos pirmininkę arba galbūt e, tarybos pirmininkę tam, kad galėtumėte grįžti pas savo bičiulius ES. Taigi, poniai Van Rampoj ir e, Baroso, jūs turite būkštauti, kadangi štai prieš jūs moteris, kuri padarys viską, kad pasiektų tai, ko nori. Danai e, per pasarus šešias mėnesius jau nekartą to įsitikinote. Todėl aš esu tikras, kad e, kalbu daugelio Danų vardu. Pone Helen Thorne Smith, grįžkite į savo Europos Sąjungą, o mum gražinkite Daniją. Meine, <clears throat> meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Ponios ir ponai. Habt ihr euch wieder beruhigt? Pone Messerschmidt, jums ponas Rodė norėtų užduoti klausimą. Prašom selv fra sidste gang og det troede jeg sådan set ikke øh, var muligt. Øh, måske han skulle have set sig i et spejl. Martinas Messerschmittas pranoko pats save. Aš manau, kad po praeito karto tai jau neįmanom padaryti. Gal, kai sakote gėdą, turėtumėte žiūrėti į veidrodį, kadangi, na, iš tikrųjų, šita kalba byloja pati už save. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, mane, Messerschmitt, dėl patentų. Uh, Jūs štai sakėte, kad jinai numetė ant grindų tą patentų e, paketą, tačiau man teko girdėti, kad Danijoje vyko e, referendumas dėl patentų ir dabar sakote, kad nereikėtų kažkokio tai patentų kodekso ar panašiai. E, ką Jūs norite pasakyti tiem įvairiausių bendrovių atstovom, kurie jau 30 metų prašo, kad būtų įvestas bendras europinis patentas tiesiog tam, kad uh, Europos bendrovėms būtų daug pigiau įsigyti patentus ir tokiu būdu sustiprinti savo konkurencingumą. Ačiū, ačiū ponia pirmininkė, ačiū už klausimą. Na, visų pirma, klausimas dėl referendumo. Aš tikrai tikiu referendumu. Referendumais. Mes galbūt nesutarėme per praeitą referendumą, taigi nieko nustabaus, kad dabar turime e, numatytą galimybę Danijos konstitucijoje, e, kurioje sakoma, kad turėtų vykti referendumas dėl patentų. Tačiau e, mus neramina tai, ką kėlė patentų organizacija Danijoje, jog dabar visi puls ieškoti patogesnių variantų, kitaip sakant, ieškos patogesnės eismo institucijos, patogesnės statinės bazės. Galbūt e, naudos gaus didžiosios multinacionalinės korporacijos, kurias jūs palaikote, bet tik tai ne mažos vidinės įmonės. Well, voorzitter. Voorzitter, vandaag bespreken we het eerste halfjaar van. Dėkoju. Šiandieną diskutuojame apie pirmą 2012 metų pusmetį. E, tai yra Europos ir euro nesėkmė, piliečiai E, praranda pasitikėjimą Europos svajonę, mato, kad ta svajonė žlunga. Visos pietų valstybės e, e, tiesiog nori, kad iš ES kasos būtų jos gelbėjimos. Jeigu tokia tendencija tęsis ir toliau, tai galima kelti klausimą, ar po šešių mėnesių mes dar egzistuosime. Daugelį valstybių narių pasigirsta balsų, kad euras ir Europos sąjunga turi išnykti. Aš tikrai su tuo sutinku, nes kai sulaužytas būna vienas ratas, tai važiuoti į priekį negalima. Ačiū, ponas Nistelroj. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų buvo padaryta pažanga, mes e, turime susitarim, e, įvairių susitarimų padarytų dėl finansų ir panašiai. Parlamentas nori tam tikrų rezultatų, kaip EPP e koordinatorius regioniniai politikai, norėčiau pasakyti, kad dėl daugiamečių finansinių planų reikėtų padaryti didesnę pažangą. Jeigu neturėsime susitarimo, negalėsime taikyti naujo reglamento. Mes jau metų metus praradome per krizės laikotarpį. Dėl struktūrinių fondų buvo padarytas tam tikras e, progresas, pažanga, bet yra spraga kuri atsiranda dėl to, kad parlamentas kaip e, teisės aktų bendrautorius e, netlieka darbo taip, kaip reikėtų atlikti. Sakykime, 312 straipsnis Lisabono sutartyje 74 straipsnėje yra klaidų. Ir šiandieną norėčiau paprašyti tarybos susiimti, susigrėpti, nes bendras, bendras finansinis planas neįeis, e, ne, ne, nebus varstomas mūsų kaip bendrautorių visų. Jūs nes nesilaikote Lisabono sutarties, mes norime po 11 Liepos balsavimo komisijoje pradėti tikrą darbą. Ačiū. Paskalnenas e, pasveikino mm, generalinį sekretorių gimtadienio progą. Taigi e, noriu jam padėkoti turiu pasakyti, jis užbėgo mano šakių. Taigi, draugė su kitais parlamentarais, aš be abejo irgi noriu pasveikinti generalinį sekretorių. Aš, tiesą sakant, laukiau, kol jisai atvyks. Ir e, Taip pat e, reikėtų pasakyti, kad Jėzė Buzikas, kuris anksčiau buvo parlamento pirmininku, irgi šiandieną švenčia gimtadienį. Taigi noriu ir jums palinkėti, e, Jėzė, noriu draugė su generaliniu sekretoriumi, jums palinkėti labai šaunių gimtadienių. Ir tiesą, kad turime dviejopą priežastį švesti, kadangi jūsų abiejų gimtadieniai sutampa. O dabar ponas Jorgensen, socialistų demokratų frakcijos vardu. Europa yra ekonominės krizės vidury. Kelios valstybės sviruoja ant bankroto ribos. E, augimas neįprastai žemas arba grėsmingai žemas, nedarbas kaip tik tai grėsmingai aukštas. Vis dėlto ES parodė konkrečių rezultatų ir valstybės narės dabar turi dirbti drauge, e, siekdamas pažangos ir optimizmo. Tai nėra lengvas uždavinys, bet svarbus uždavinys. Tai yra uždavinys, kurį, pirmininkaujate, Danija sėkmingai sprendė. Ar tai reiškia, kad pirmininkaujanti valstybė išgelbė pasaulį ir kad krizės jau nebėra ir kad Europa e, vėl grįžo į vėžės? Ne, be abejo, taip nėra. Tačiau tai reiškia, kad Danijai vadovaujant per pastarosius šešis mėnesius buvo primti sprendimai, kurie yra labai svarbu žingsnė teisinga linkme. E, Besivadovodami šūkiais dėl žalesnės, atsakingesnės ir kitokios Europos Danija pasiekėm greičių rezultatų ir kompromisų, kurie e, atneš naudos visiems europiečiam. E, Europoje dabar yra apie 20 milijonų bedarbių ir ypatingai nedarbo lygis išplito jaunimo tarpe. Aš daugiausiai norėčiau kalbėti apie augimo iniciatyvas, nes jinai e, buvo patvirtintas augimo paktas, kuris sukurs dešimtis tūkstančių naujų darbo vietų ir kuris turėtų padėti Europai vėl įsibėgėti. Tačiau mes be abejo ne, neturime prarasti atsakomybės, turime nepamiršti, kad e, turi vykti ir finansinė konsolidacija. Taip pat e, pasiekta ir kitų gerų rezultatų, tokių kaip, pavyzdžiui, energetinio efektyvumo direktyva. Tai yra ambicingas teisės aktas. E, e, ekologinių požiūrių tai be neambicingiausias teisės aktas pasaulyje, tačiau jis taip pat turėtų leisti sukurti naujų darbo vietų iki 2020-ųjų. E, daugiau negu 250 svarbių rezultatų buvo pasiekta pirmininkau Danijai, 250 svarbių sprendimų, kurie paveiks Europos piliečių gyvenimą, tuo gali didžiuotis Europa, tuo gali didžiuotis Europos parlamentas ir tuo gali didžiuotis taip pat e, pirmininkausiu Danija ir e, jos vadovavimo taryba. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Γιένς Ρόουντε για 1,5 λεπτό. Πόνας Γιένς Ρόουντε, πουσαντρός μινούτες, άλλη φράξια. Ačiū. Aš taip pat manau, kad e, tikrai galima Jūs pasveikinti puikiai pirmininkavus. Taip pat norėčiau padėkoti ir valstybės tarnautojas ir Nikolai e, Vamen, Europos reikalų ministrui, kuris puikiai e, dirbo, visi Europos parlamente čia tikrai vertina. Uh, nepriklausomai nuo to, kuriai politiniai frakcijai priklauso, tačiau norėčiau ne vien jūs girti, nes e, kai kas e, ir e, stebina savo kalboje, minėjote Konradą Adenauerį ir kalbėjote apie jį kaip tikrą europietį, kalbėjote apie solidarumą. Ir man kyla klausimas Danijos žiniasklaidoje premjerė praeitą savaitę atsiribojo nuo finansinės e, sąjungos. Nenorite, kad e, turbūt e, kaip Danija kitos valstybės narės tai padarytų, yra valstybių, kurios tai daro, panai, atšaukėte Danijoje referendumą, tad norėčiau priminti jūsų pačios žodžius, išsakytus kalboje netaip senai, kur klausėte kuri tarptautinė organizacija žmonijos istorijoje galėjo pasiekti bent ką nors panašaus į tai, ką pasiekė ES per praeisį pusmetį. Tai skambus žodžiai, manau, kad galime paminėti svarbesnių įvykių. Tačiau kaip tai siejasi su nenorėjimu surenkti referendumą Daniją, kai ES priimami tokie svarbus sprendimai, tai iš tiesų Danijoje reikėtų, reikėtų surenkti referendumą, o ne atvirkščiai, premjerė. Gerbėmieji, norėčiau paprašyti jūsų laikytis skirto kalbėjimo laiko. E, toliau, ponė Turinen, pusantros, atsiprašau, vieną minutę. Gerbiamą premjerę, sveika sugrįžusi Europos parlamentą. Praeitą kartą čia lankydamasi sakėte, tai kas mane nustebino, sakėte, jog labai e, gerai suprantate jaunimą, e, kuris e, atrodo neturi ateities, panašiai kaip 90-metėje jaunimo nedarbas nuo sausio neišnyko. Tačiau gera žinia yra ta, kad dabar bent jau yra daugiau susitelkta į ekonomikos augimą, darbo vietas jaunimui, negu kad buvo prieš pusmetį. Prieš pusmetį kalbėjome apie darbo vietų mažinimą, dabar kalbame apie investicijas, ekonomikos augimą ir užimtumą. Uh, Dabar e, jau mums buvo pažadėta e, jaunimo užimtumo e, garantija, tai buvo pasiekta ne tik tai primkančios Danijos dėka, bet jūs dalyvavote priemant šitą sprendimą. Laikas greitai bėga, tačiau aš manau, kad Danija išlaikė Europinį egzaminą ir iš, iš tiesų pasiekėte žadėtus rezultatus. Toliau. Ana Rosbach, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Danijai teko pirmininkauti sunkiu metu. Europos um, skolų krizė reiškia, jau buvo daug kalbama apie uh, finansinius sustarimus, apie uh, sąjungą. Buvo daug kalbėta apie sustarimus, užuot stiprinus bendrą rinką, panaikinant subsidijas ir tokiu būdu kuriant e, ir skatinant ekonomikos e, augimą. Tačiau jums pirmininkaujant buvo sunkios sąlygos ir aš norėčiau padėkoti Europos reikalų ministrui e, Vamenui, kuris buvo labai matomas čia parlamente, kuris daug dirbo, kad įtrauktų Europos parlamentą pirmininkaujant Danijai. Noriu už tai padėkoti. Ypač džiugina tai, kad antimikrobinę atsparumą įtraukite į ES darbo atvarkę. Tarp svarbių jūsų pasiektų rezultatų norėčiau paminėti susitarimą dėl didesnio saugumo, kalbant apie cheminės medžiagas, tačiau e, kai kas mane ir nuvylė. Norėjote reformuoti žuvinkystės politiką, Tai vienas iš mane nuvylusių dalykų, nes jūs nusprendėte, kad na, tai nebus tvaru ir mane tai nustebino ir nuvylė. Būtent, kad tai vyko pirmininkavimo Danijai, tačiau bendrai paėmus norėčiau padėkoti Danijos vyriausybėje už profesionalų pirmininkavimą. Dėkui. Ačiū, poniai Rosbach. Andrės Melcer, pusantros minutės. pirmininkė. Visi žinome, kad e, europiečiai visoje Europoje mato ES kaip biurokratinį monstrą priimanti e, sprendimus už uždarų durų, neatsižvelgiant į žmonių noras, galimybę gauti informaciją apie ES administravimo buvo pribota pirmininkaujant Danijai ir e, tai e, iš tiesų kliudo pasiekti didesnio skaidrumo. Kalbant apie Schengeno renacionalizavimą, na, turbūt taip e, perdėta yra, kadangi tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Tai tiesą sakant pavyzdys, kaip uh, buvo pasiektas centralizavimas Bruselėje, arba tiksliau suvaldytas centralizavimas Bruselėje. Kopenhaga tiesia tiltus tarp eurozonos ir neurozonos valstybių narių vis dėlto nugalėjo centralizavimas ir Danija nuvedė į skolų pinklės tas valstybės narės, kurios daugiau įmoka ES biudžetą. Vis dėlto, pirmininkaujantė Danija siekia tvarumo, tačiau um, skolų sąjungoje visa tai bus prarasta. Ponas Baltasarė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pirmininkavusią Daniją, dirbta puikiai, pasiekta reikšmingų rezultatų per praėjusią pusmetį, ypač kalbant apie Europos semestrą. Pirmininkavusi Danija tikrai labai daug prie to prisidėjo. Buvo peštasi dėl to, e, kur bus teismo buveinė. Mums pavyko elegantiškai tai spręsti. Taryba vienašališkai nusprendė pakeisti reglamento projektą. Jūs labai jautriai tai sprendėte. Tačiau ES institucinė pusiausvėra e, buvo rimtai pažeista kalbant apie tokį svarbų klausimą, kaip skatinti ekonominį augimą, ypač kalbant apie inovacijas. Parlamentas visuomet vykdė konstruktyvę programą ir tikrai labai gaila. Esu labai nusiminęs e, dėl to, laukiant e, Kipro pirmininkavimo. E, kokia bus procedūra? Europos parlamento pozicija buvo tokia pati per pastaruosius 30 metų. Mes nesikeisime, nemanome, kad tarp institucinių santykių taisyklės turėtų būti viena šališkai keičiamos vienos institucijos. Man Fernando Lopes Aguilar, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiama premjerė pirmininkavusi Danija buvo šiltai pasitikta, žmonės e, turėjo labai didelių lūkesčių, jie teko pirmininkauti ištikus e, rimčiausiai e, kriziai, taip pat energetiniai kriziai ir neižvelgiu daug teigiamų bruožų, nes kalbama apie Šengeno renacionalizavimą, nes tai jau e, nebūtų ta laisvės e, erdvė. Atstovaujame 300, 300 milijonų piliečių, mes esam vienintelė renkama institucija, Kopenhagoje kalbėjome apie solidarumą. Uh, jis įtvirtintas e, daugybei e, sutarčių ir solidarumas, tai jau nebūtų sienų atkūrimas. Solidarumas reikštų vidinių sienų ir išorės sienų bendrą valdymą. Jei pažvelgtumėme į prieglapšio ir šengeno e, paketą, daug kas pasikeitė Europos Sąjunga, negali būti bankininkystės sąjunga ar banko na, saskaitų garantijų sąjunga, mes esame solidarumo sąjunga. Pone Lopes Agilera, sutiksite atsakyti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir paminėti vieną dalyką. Labai džiaugiuosi Danijos pirmininkavimu, norėjau tai paminėti, norėčiau padėkoti ministrui Vamenui iš puikų bendradarbiavimą. Kas man šiek tiek nepatiko, tai tai, kad e, pirmininkavusi valstybė negalvoja labai daug apie tai, kas bus po krizės ir kaip užtikrinsime legitimumą piliečio akise. Uh, Taigi, kolegai, klausimas. Έχετε κάποια ερώτηση προς τον κύριο συνάδελφο, τον προλαλήσατε στον κύριο. Dabar nevyksta spontaniški pasisakymai. Ar turite klausimą, konkretų klausimą anksčiau kalbėjusiam parlamento nariui Lopes Aguilar? Kągi, dabar periname prie kito kalbėtojų. Panas Kaltinė, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, ponė premjerė. Noriu pasveikinti Danivę ir padėkoti ypatingai ministravame uh, e, už uh, darbą su vienu iš sunkiausių ir sudėtingiausių paketų, kuris buvo būtent daugia metų finansų perspektyva. Aš suprantu, kad valstybės narės turi daug prieštarų, tačiau uh, Danija pirmininkaudama iš tikrųjų supaprastino diskusijas, sukonkretino diskusijas, paklojo pagrindą savitarpio supratimui ir e, pateikė labai daug svarbių dalykų e, Europos parlamentų svarstyti, pavyzdžiui, kad ir nuo savo išteklių klausimas, kuris iš tikrųjų buvo pirmą kartą nagrinėtas. Taigi aš labai optimistiškai žiūriu jūsų darbą. Aš taip pat labai noriu padėkoti už puikų tarp institucinį bendradarbiavimą tarp dviejų institucijų jūsų pirmininkavimo laikotarpiu, įskaitant pirmą sykį suteiktą galimybę uh, E, Europos parlamentui pasisakyti e, per e, tarybos posėdį ir pasakyti savo nuomonę dėl daugiametės finansinės struktūros. Taigi aš manau, kad visą tai, ką jūs padarėte, iš tikrųjų pakloja puikų pagrindą susitarti dėl MFF ateityje. Ačiū. Διαδικασία Κατσουδιάη. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία. Prasideda spontaniško pasakymo procedūra. Pone Gresler. Ačiū pirmininkė. E, Einant į pirmininkės pareigas, danas premjerė. Aš esu biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, dėl to aš prisidėjau prie e, jūsų pirmininkam laikotarpį nagrinėto reglamento ir kai kurių kitų dalykų, taip pat OLEF procedūrų. Nuo 2008 metų lapkričio šis reglamentas buvo įstrigęs taryboje ir jūs pasinaudodama pirmkausios Lenkijos anksčiau pasiektas rezultatas galų gale užbaigėte jos svarstymą. Todėl tikrai norim labai šiltai padėkoti už tokį atsidavusių darbą, ypatingai jūsų finansų pareigūnams, kurie buvo atsakingi šio dokumento e, paketą. Mes jūsų ilgėsimės, ilgėsimės jūsų veiksmingumo, jūsų pragmatiškumo, nes jūs tikrai pirmiausiai vadovotės ES interesais ir dėl to nusipelnote komplimentų. Ačiū. Toliau, ponia Gomai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Prieš šešis mėnesius čia aš sakiau, kad mes turime dėlių lūkesčių iš Danijos pirmininkavimo. Ne tik dėl to, kad e, pirmininkavimo vadovaus moteris, bet taip pat e, dėl ambicingos e, darbo tvarkės tokių sunkių laikotarpių, kad Europoje teko spręsti daugybę sunkių problemų. Be abejo, prieš šešis mėnesius sunku daug ką nuveikti, tačiau uh, E, ypatingai paskutinės vadovo tarybos išvados ir rezultatai duodam vilties, kad e, vis dėlto mes galų galę pasieksime taip reikalingos finansinės sąjungos. E, Pirmkauti Danija augimą, kompetingumą, konkurencingumą įsikelgia prioritetus. Noriu padėkoti taip pat kitiems bendradarbiams, ypatingai ministrui Vemen, kurie irgi sunkiai ir gerai dirbo pirmkam laikotarpiu, e, e, pasiekti daug pažangos e, įvairios, nors tenka apgailestauti, kad, pavyzdžiui, motinystės atostogų direktyvoje nebuvo pasitė tokio prožio, kokio reikia. Aš manau, kad mums labai svarbu, jog įvairios šalis išlaviruotų per krizę, vis dėlto nesakydama socialinio modelio, socialinių garantijų įvairiams gyventojų grupėms. Ačiū, ponia Gomai, toliau ponia Keliai. Ačiū. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti premjeriai už e, puikų darbą pirmininkavimo laikotarpiu. E, diskusijos be abejo tęsis. Ir mes sieksime tolesnės pažangos e, e, per metus. E, E, pirmiausiai noriu pasveikinti pasiektą proveržio, pasiektą gerų sutarimų dėl e, tarptinklinio ryšio e, įkainių. Taip pat kitų direktyvų be abejo. Airija irgi artėja pirmininkavimo laikotarpis 13 metais ir tikiuosi, kad mums taip pat pavyks pasiekti nemažų laimėjimų per savo pirmininkavimo laikotarpį, panašiai kaip tai padarė Danija. Na ir vėlgi noriu dar kartelį išsakyti savo dėkingumą Danijai. Ačiū, ponė Kelį. Panas Lokėgard. Dabar, ponė Lokėgard, žodis jums. Ačiū, dar kartą pamėginsiu. Kaip jau sakiau, aš džiaugiuosi Danijos pirmininkavimu. Manau, kad daug nuveikta ir noriu padėkoti taip pat uh, Europos reikalų Danijos ministrui, e, kuris irgi gerai padirbėjo, vieno dalyko pasigėdau. Tai, e, Europoje vyko diskusijos, ypatingai Vokietijoje, kaip reikėtų judėti toliau, kaip reikėtų gal, sulaukti pripažinimo e, iš savo piliečių. Ir man gaila, kad pirmikato valstybė šių diskusijų neišplėtojo. Be abejo, aš tikiuosi, premjerė, kad ateityje jūs toliau bendradarbiausite su parlamentu ir dalyvausite šiose diskusijose. Toliau Andžiai Brans. Na, tie, kas prisideda prie europinių projektų, laiko save gerais europiečiais. Tačiau, tiesą sakant, Europos e, projektas e, žlugdo Europos e, įvairlypių identitetą. Tas labai atspindėjo Danijos pininkavimą. E, Pavyzdžiui, e, darybos su Turkija, kuri nėra nei kultūriškai, nei kitaip iš tikrųjų Europos valstybė. E, toliau buvo kalbama taip pat apie e, imigracijos politiką ir buvo tarsi pasakyta, kad Europai reikia dar daugiau imigrantų, kitaip sakant, imigrantam bus sudarytos geresnės sąlygos priimti įvairius migrantus. Taip pat nebuvo pasiektas sutarimų dėl nelegalių migrantų gražinimo. E, Europos tautos nėra vien tik tai kažkokia tai žmonių e, samplaika, kurią turėtų išstumti iš savo vietų trečiojo pasaulio gyventojai, kurie čia veržiasi. Ačiū toliau, panė Konsari. Pane pirminkė. tikiuosi, kad e, išoriniam pasauliu, tai yra manau, kad išoriniam pasauliu gali būti įdomu, kodėl mes čia e, plekšnojame vien kitiem per pečius, kada rinkos kaip tik tai labai neigiamai reaguoja mūsų krizę. Manau, kad praeitos savaitės e, vadovų sutikimas buvo iš tikrųjų katastrofa. Buvo siaubinga žiūrėti, kaip valstybės narės per briefingus kaltino viena kitas, pasakė viena prieš kitą, e, nuskambėjo labai prieštaringi pranešimai apie vadovų tarybos e, rezultatus ir e, tai atrodė atgrasiai. Kalbant apie patentus, e, e, vidurį nakties buvo spręsti techniniai, svarbus techniniai klausimai, svarbus techninės detalės. E, faktas yra tas, kad jeigu jūs nemiegojote visą parą, esate panašios būsenos, kaip tas, kuris prisigėrė ir nebegali vairuoti. Ir svarbus sprendimai tikrai neturėtų būti priimami tokiam aplinkybėm ir tokios būsenos. E, norėčiau iškirsti, ponia premjerė, kaip ateitie ketinate vengti panašių atsitikimų. Ponas Luhan. Deja, Danijos pirmininkavimą labai sugadino krizė ir dėl to e, ir atsitiko tai, kas atsitiko su Šengenu. Tai turi labai didelės įtakos piliečiui tiesioginės ir reikėtų, kad dabar parlamentas atliktų savo visą deramą vaidmenį, tačiau dabar e, parlamentas buvo nustumtas į pašalį. Danija yra skaidri šalis, tačiau dėja e, šiuo klausimu nepasisekė. Rezultatai prasti. Dėl to tikiuosi, kad Kipras tą procesą valdys geriau ir kad jisai galės rimtai pažvelgti į parlamentui ter, e, tinkamą vaidmenį. Dėkoju, baigta spontaniškų pasisakymų procedūra. Dabar nuo komisijos pasisako panas Šepčiovič. Uh, Ačiū, pirmininkė. Gerbiamą premjerę, gerbiamą parlamento nariai. Manau, jog Šios e, diskusijos labai aiškiai parodė, tai, e, ir e, tai minėjo keli kalbėjusi, kad Danija pirmininkaudama dirbo in, intensyviai, buvo praktiška, pasiekė daug rezultatų ir manyčiau, kad daugeliu uh, temų pažanga buvo reikšminga. Tai vertinama, nepaisant pastangų, akivaizdu, kad kalbant apie uh, energetinį efektyvumą, patentus ir, ir šiandieną, uh, reikės dar dirbti visose šiuose svarbiose sritise reikia daugiau ambicijų, daugiau Europos, reikia aiškiai gerbti bendrijos metodą vertinu pirmininkavusios Danijos e, pastangas, rezultatus ir e, tai, kaip e, vyko E, diskusijos, kai buvo organizuotos diskusijos dėl daugiametės finansinės programos, e, pirmininkavusi valstybė parengė dėrybinę vadinamąją dėžutę, tai geras pagrindas dirbti toliau, siekiant baigti dėrybas iki šių metų pabaigos. Jūs labai aiškiai pabrėžėte, kaip svarbus geras bendradarbiavimas su Europos e, par parlamentu, rengėte reguliarius susitikimus ir uh, Manau, kad e, tai padės pagrindus tolesniam geram bendradarbiavimui e, šioje srityje ir bus galima baigti darybas iki metų pabaigos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pradėjus narystės e, darybas su Jotkalnyje, suteikus Serbijai tam tikrą perspektyvą, ES pasiuntė stiprų bendradarbiavimo signalą vakarų Balkanams ir tai brėžia mūsų tolimesnio bendradarbiavimo gairias. Baigdamas norėčiau asmeniškai įvertinti ministro Vameno darbą kitų profesionalų darbą, nes tai man padėjo siekti pažangos dirbant su teisės aktu, e, kuris ant mūsų stalų gulėjo daugelį metų. Daug dirbome su Europos parlamento delegacija vadovaujant poniai Hauk. Ir esu e, įsitikinęs, e, kad mūsų bendras požiūris į principus leis išvengti tokių situacijų, kaip kad dabar yra su Europos patentu ir kad galėsime valdyti diskusiją dėl to, kaip būtų galima uh, E, kurti na, agentūras, tai bus galima ateityje daryti geriau, organizuočiau. Taigi, na, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, ačiū pirmininkavusiai Danijai už um, didžiulės įdėtas pastangas ir puikius pasiektus rezultatus. Dėkui. Ačiū. Ačiū ponui Šefčovič. Nežinau, kas čia per triukšmas. Tikiuosi, nieko nevyko. Ačiū komisarui. Dabar ponė Torning Šmit. Dar kartelį. Europos parlamente pirmininkė, komisijos atstovai, politinių frakcijų lyderiai, visi gerbiami šių rūmų nariai. Dėkuoju už diskusijas ir pirmiausiai noriu padėkoti už gerus, šiltus žodžius, ypatingai adresuotus mūsų Europos ministrui Nikolai Varmer manau, kad iš tikrųjų e, puiku yra tai, kad dabar jūs jau puikiai pažįstate šį pareigūną, kreipėtės į vardu ir tai rodo, tai bylo apie puikų bendradarbiavimą. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų pastabų ir pastebėjau, kad dauguma mūsų e, esame tvirtai pasiryšę gražinti Europą į savo vėžės kad yra per daug e, bedarbių, kad yra pernelik lėtas ekonomikos augimas. Ir mes pirmikavimo laikotarpiu stengiamės tai padaryti, padaryti būtent tai ir labai sunkiu laikotarpiu. Ir manau, kad iš tikrųjų žengta daug svarbių ir didelių žingsnių teisingai linkme. Dabar mums reikia be abejo pasirūpinti, kad ir toliau visi drauge e, parodytumėm rezultatų ir mes taryboje tęsime šias pastangas. Nėra be abejo jokių bejonių, kad kai Europos piliečiai žiūri mus, klausosi mūsų, jeigu jie be abejo klausosi šių diskusijų, Jie pirmiausiai tikisi, jog e, visi draugiai išbrisime iš krizės ir sulauksime naujo augimo etapo, naujo užimtumo etapo. Tam be abejo reikės pilnai išnaudoti bendrijų metodą. Kągi tai reiškia? Kartais tai reiškia, kad vyksta karštos diskusijos dėl e, skirtingų matymo kampų. Bet taip bus visada. Taip buvo ir taip e, buvo ir Danijos pirmininkavimo laikotarpiu, nereikia to bijoti, kadangi tokia yra realybė, kada siekite kompromisu. Kartais mes sutarėme, kartais mes nesutarėme. Bet visada siekiame vieno bendro tikslo, tai yra tarnauti Europai, tarnauti jos piliečiams. Norėčiau paliesti keltą pagrindinių temų, kurias jūs užkabinote šiandieną. E, daugelis jūsų teisingai e, pažymėjo, kad mes vis dar tebe esame gilioje ekonominėje krizėje. Jūs visiškai teisūs. E, Taip buvo ir turbūt tai dar kurį laiką tęsis, kad mes kasdien iš tikrųjų turime veikti gilios ekonominės krizės fone, kada Europoje tūkstančiai ir tūkstančiai bedarbių. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad daugelis jūsų vis dėlto e, palaikėte mano pastangą, jog būtų įvykdytas įgyventas e, užimtumo ir augimo paktas. E, be abejo, kai kurie pastebėjote, kad to gali nepakakti ir negalime su to nestikti. Tačiau, kaip sakiau, tai yra savotiška šviesa tunelio gale, šviesa tamsoje, kuri bent jau įkvėpia vilties, jeigu Europoje vėl atsigaus ekonomika ir bus e, panaikytas nedarbas. E, vadovų taryboje penktadienį aš pasakiau, kad man nekyla jokių bejonių rekomenduoti tarybai, jog mes stiprintumėm bendradarbiavimą su parlamentu, gyvendami bendrus tikslus, e, kad mes stiprintumėm bendradarbiavimą, kurdami užimtumą ir darbo vietas ir augimą. Ir kartais iš tikrųjų gali prireikti sunkių sprendimų. E, be abejo, svarbu kad kiekvienas žingsnis, kurį mes žengėme, plėtodami Europos Sąjungą, mes e, kiekviename šiame žingsnėje gerbtumėm Europos parlamento vaidmenį. Aš tą labai aiškiai pabrėžiau Europos vadovų taryboje ir tikiuosi, kad mes galime visi dabar sutarti, jog e, kuo greičiau pritarsime kompaktui, kuris e, kurio iš mūsų tikisi Europos piliečiai. E, buvo užsiminta taip pat apie daugia metą finansinę struktūrą. Ir aš noriu šiltai padėkoti visiems, kas šiuose rūmuose dalyvavo atinkamose diskusijose. E, iš tikrųjų vyko labai artimas, konstruktyvus dialogas dėl darybų proceso ir tai vyko visais lygmenimis per visą mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Mes savo pusės padarėme viską, ką galėjome, stengdamėsi gerbti Europos parlamento įgaliojimus E, nuo pat pirmos dienos e, mėginome išklausyti parlamento poziciją ir pristatyti ją tarybai. Drįstu teikti, kad e, mūsų bendradarbiavimas ties šiuo dokumentų paketu turbūt buvo be ne glaučiausio ir geriausio bendradarbiavimo tarp parlamento ir tarybos pavyzdys iš ko nors vykusio. Be abejo, labai tikiuosi, kad Europos parlamentas toliau tęs darbą tokiai pat konstruktyvioji atmosfera, kaip jisai prasidėjo. Kai kurie iš jūsų užsiminėte apie patentų reglamentą. Ir be abejo, aš priėmiau domen jūsų pastabas dėl patentų. Leiskite jums priminti, kad Europa laukia daugiau kaip 30 metų, kol bus pasiektas sprendimas. Ir kada laukite 30 metų, tai jūs Be abejo, supranta, kad e, prireiks daryti nuolaidų, prireiks kompromiso. Aš suprantu, kad Europos parlamentas ir toliau diskutuos šiuo klausimu rugsėjo mėnesį ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas e, pats taip pat laikysi savo atsakomybės ir žengs tą paskutinį žingsnį, kuris prisidėtų prie konkurencingumo ir užimtumo stiprinimo Europoje. Kai kurie sakėte, jog to nepakanka. E, aš puikiai suprantu jūsų poziciją ir negaliu jai nepritarti, tačiau noriu paraginti e, saugotis situacijos, kada e, siekdami geriausio galų gale pakenkėme tiesiog geram darbui. Ne, ne, nepasiekime jokių rezultatų. Uh, Šių dienų diskusijoje taip pat, šios dienos diskusijoje taip pat nuskambėjo daug pasakymų dėl e, žaliosios darbo tvarkės. Be abejo, jūs suprantate, kad krizės laikotarpiu ekologinės idėjas stumti prieki iš tikrųjų nėra lengva. Tačiau aš didžiuojuosi tais rezultatus, kuriuos mes šioje srityje pasiekėme visi draugiai, ypatingai kalbame apie energetinį efektyvumą. Ir taip pat leiskite ypatingai padėkoti komisijai, komisijos pirmininkui Baroso, kai kalbame apie tai, jog reikia nuolatos skatinti žalį ekonomiką. Jis labai gerai atliko šį vaidmenį e, per pastaruosius šešis mėnesius ir aš esu tikra, kad jis ir toliau laikys tokios pozicijos. Pono Baroso atsidavimas e, turi lemiamos reikšmės ir aš noriu padėkoti komisijai už tai. Pone ir ponės, ES yra geriausia struktūra, kokią galima įsivaizduoti, e, sprendžiant e, problemas, kurios iškilom šiandieną ir rytoj. E, Ir krizė, kurią išgyvename, ir sprendimai, kuriuos randame, byloja apie tai, kad nors mes ne visada sutarėme, mes neapleidžiame vieni kitų, mes neišduodame vieni kitų, mes pademonstravome solidarumą ir mes turėtumėm tai daryti ir ateityje. Visi čia žino, kad Europa be abejo ir toliau išgyvena gilę krizę, tačiau tie sprendimai, kuriuos mes priėmėme visi drauge, žingsnis po žingsnio išves mus iš krizės ir į geresnę ateitį. Aš esu tikra, kad galų galę mus vertins pagal mūsų gebėjimus bendradarbiauti, ieškoti kompromiso. Politiniai šių dienų lyderiai e, yra vertinami pagal savo rezultatus, pasiektas pagal savo veiklą, o ne pagal savo ketinimus. Europa laukia iš mūsų rezultatų, laukia iš mūsų sprendimų ir mes stengsimės nenuvilti. Mes tengiamės per visus šis mėnesius jų Europos nenuvilti. Mes be abejo tai darysime ir ateityje, tam, kad Europa po E, tiek e, savo žaibėjimo laikotarpio, tiek e, tamsių dienų vėl grįžtų prie augimo ir optimistinio laikotarpio. Tai įmanoma pasiekti, tačiau pasieksime to tik tai visi drauge. Todėl dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Dank, Frau Premierministerin, für Ihre Worte. Dėkoju ministrė pirmininkė už pasisakymą. Diskusijas apie Danijos pirmininkavimą baigiame, dabar kelių minučių pertrauka.